vote now. Talk to Jared. Good afternoon, colleagues. And welcome to... Vadina, kolegos. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į paskutinę parlamento darbo savaitę prieš atostogas. Šiandien balsuosime dėl trijų svarbių pranešimų ir rytoj dėl dar penkių rugsėjo mėnesio Strasbūro sesijoje dėl šių pranešimų balsuosime. Ir noriu pradėti nuo pirmojo klausimo, nuo pirmojo pranešimo pasirengimo narystiai pagalbos priemonės. Pranešimo autorius Kristijanas Vigeninas. Ir kadangi mūsų laukia nemažai darbų, siūlau iš karto pradėti balsuoti. Pirmas straipsnis, 19 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 20 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. 114 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 21 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 115 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 22 už prieš susilaikė pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta. 16 biudžeto komiteto pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau iš 119 pakeitimas, kas už. Nes, sako pirmininkas, 121, kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. 122, kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. Regi komiteto šeštas už, prieš. Susilaikė atmestas. 25 pakeitimas už, prieš. Susilaikė pritarta. Toliau šeštas kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 128 pigenino pakeitimas už. Šimtas dvidešimt aštuntas sako pirmininkas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 130 už, prieš, susilaikė, atmestas. 131 ir regė 8 už, prieš, susilaikė, atmestas. 132 ir employment 16 už, prieš, susilaikė, atmestas. Biudžeto 16 dėl atskirų dalių ir dėl antrosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Norite patikrinti, kai balsavome dėl 16 biudžeto komiteto pakeitimo, pakeitimo balsuojame elektroniškai. Atmestas iš tiesų. 29 už, prieš, susilaikė pritarta. 133 už, prieš, susilaikė pritarta. Biudžeto 16, tik dėl trečiosios dalies, kas už, kas prieš, Mane informuoja, kad 16 biudžeto komiteto pakeitimas atkrenta, nes mes pritarėme 133. Tuomet dėl šio pakeitimo nebalsuojame. Dabar 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Inta 8. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. Inta 9. Už. Prieš susilaikė atmestas. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl 31 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 135. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Inta dešimtas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 32 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 136 už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo atmestas. Užimtumo 19 už. Prieš susilaikė atmestas. Užimtumo 20 už, prieš, susilaikė atmestas. Užimtumo 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 22 už, prieš, susilaikė atmestas du tapatus pakeitimai 137 ir 138 kas už, prieš susilaikė atmesti. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 140 ir regi 11 kas už, prieš, susilaikė atmesti. Užimtumo 23 už, prieš, susilaikė atmestas. Regė 8, 10, atsiprašau, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Du tapatus, 141 ir 127 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. 142 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Kolegos, balsuojame dėl 142. Please close the vote. Balsavimas baigtas. Pritarta. 25 balsavus už. Du tapatus pakeitimai 143 ir regi 12, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Biudžeto 16 dėl ketvirtosios dalies, kas už, kas prieš, Kolegos, balsuojame dar kartą. Kas už? Prieš? Reikia pasitikrinti, kaip balsavome dėl 16 biudžeto komiteto pakeitimo ketvirtos dalies. Please close the vote. Balsavimas baigtas. Pritarta 21 balsavus už, Vienas iš narių nebalsavo. Pritarta. 24 užimtumo už. Prieš. Susilaikė atmestas. Inta. Atsiprašau, sako pirmininkas. 144. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 35 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. 145 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 146 ir užimtumo 25 už, prieš, susilaikė atmestas. 36 užimtumo, atsiprašau, pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 147 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trisdešimt septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 150 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. E, užimtumo 27 už, prieš, susilaikė. Neaišku, sako pirmininkas, pasitikrinkime Okay, please close the vote. Balsavimas baigtas. Pritarta. Prašau visų balsuoti keliant rankas. Inta 13. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Inta e, komiteto 13 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta vienu balsu per svėrus rezultatą. Biudžetas 17. Tik dėl trečiosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta užimtumo, nesako pirmininkas, 39 toliau pakeitimas, už, prieš, kas prieš, susilaikė, pritarta, 151 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas, 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta, 41 atsimtas, 152 už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau biudžeto 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 už, prieš, susilaikė, pritarta. 153 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Regi 13 už, prieš, susilaikė, atmestas. 154 už, prieš, susilaikė atmestas. Inta 14 už, prieš, susilaikė atmestas. 155 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Patikrinkime, kaip balsuojame dėl 155. -ojo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 156 už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 158 ir biudžeto 19, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Biudžeto 14 Regi, atsiprašau, sako pirmininkas, 14 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 159 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl jo, 159. Elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigtas, atmestas. Regi 15 už, prieš, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, pritarta. Tapatus pakeitimai 161 ir 162, kas už, prieš, susilaikė atmesti. Užimtumo 29 už, prieš, susilaikė atmestas. Užimtumo 30 už, prieš susilaikė atmestas. Biudžetas 20 už prieš susilaikė pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 20-ojo biudžeto komiteto pakeitimo. Dar vienas kolega. Balsavimas baigtas. Atmestas. Amendment 46 in favor. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 47 už, prieš susilaikė priimta. 163 už, prieš susilaikė atmesta. 48 už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto 21 kas už, prieš susilaikė. Reikia patikrinti kortelėmis. 21 biudžeto komiteto pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš susilaikę atmesta. 50 už, prieš susilaikę priimta. 23 už, prieš susilaikę atmesta. 8 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. <clears throat> Tada periname prie 53. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisnis, kas už, prieš susilaikė priimta. 174 ir užimtumo 32, kas už, prieš susilaikė atmesta. 175, kas už, prieš susilaikė priimta. 25 biudžeto, turime tik pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 176, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 inta, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 biudžeto komiteto pakeitimas. Jis atkrenta, kaip ir tolesnis 58 pakeitimas. Kas už, prieš, niekas prieš, susilaikė, priimta. Regionų komiteto 17. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 177. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 178 ir užimtumo 35, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 180, kas už, prieš susilaikė, priimta. Užimtumo 36, kas už, prieš susilaikė. Tikrinkime, nes EPP frakcija atrodo ne visi balsuoja. Employment 36. Žimtumo 36. Vote yes. Baigiame balsuoti. Priimtas. Biudžeto 26. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Regiono 18. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 19 regionų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 61, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. 27 biudžeto, kas už, atkrenta biudžeto 27, regionų 20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Inta 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 62, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo 37, kas už, prieš susilaikę atmesta. 64. Kas už prieš susilaikę priimta. Pakeitimas žodžių. E, pranešėjo pakeitimas žodžių. Kas už prieš susilaikę priimta. 66. Kas už prieš susilaikę priimta. 67. Kas už prieš susilaikę priimta. 68. Kas už, prieš susilaikė priimta. 184. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Toks pat 185 regiono 21. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 186. Už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto kažkas prašo, kad patikrintume. Prašom, tikriname 186. The rapporteur requested this check. Yes, please close the vote. Patikrinimo prašė pranešėjas. Baigėme balsuoti. 27 už, 9 prieš priimta. Biudžeto 28 kas už, prieš susilaikė atmesta. Regionos 22, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 69, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Regiono 23, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 187, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70. 71. Kas už prieš susilaikė priimta. Periname prie 74. Reikia balsuoti ir dėl 72. 72. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 73. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 74 kas už, prieš susilaikė priimta. 188 kas už, prieš susilaikė atmesta. 10 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo 38 už, prieš susilaikė priimta. Atmesta, atsiprašau. 190 už, prieš susilaikė atmesta biudžeto 29 už prieš susilaikė atmesta. 191 už prieš susilaikė atmesta. 11 kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. Perinome prie 77, kas už prieš susilaikė atmesta. Biudžeto 195, e, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 biudžeto, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 196 už, prieš, susilaikė, atmesta. 197 užimtumo 39 kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. Regionų 24, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 198, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto 32, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 200, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 201, kas už, prieš susilaikė priimta. 80 kas už, prieš susilaikė priimta. 202 už, prieš susilaikė priimta. 202. Gal galėtumėte dar kartą pakelti rankas, kas balsavote prieš 202. Ar galėtumėm patikrinti 202 elektroniškai? Man neaišku. Okay, EP pieces. I think it's clear. Manau, kad dabar viskas akivaizdu, akivaizdžiai atmesta, bet kartais reikia patikrinti. It's, uh, uh, Taigi akivaizdžiai atmesta. Pone Kornelisen, Labai stengiausi, kad taip nebūtų, bet nepavyko. Antras, o žodinis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Biudžeto trečias, kas už prieš susilaikė priimta. Biudžeto ketvirtas turbūt. Ar norite, kad biudžeto trečiai pakeitimą patikrintume elektroniškai, tada prašom, balsuojame dėl trečio biudžeto komiteto. Please close the vote. Prašyčiau baigti balsuoti. Iš ties atmesta. 25 prieš 19 už. Ketvirtas biudžeto. Kas už? Prieš susilaikė. Vadinasi, kaip ir ankstesnis yra atmetamas biudžeto penktas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Pirmas pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antras už prieš susilaikė priimta. Trečias už prieš susilaikė priimta. 81 už prieš susilaikė priimta. Atsiprašau, atmesta. Šeštas biudžeto kas už prieš susilaikė atmesta. Užimtumo vienas kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 82 už, prieš, sus... neaišku. Dėl 82 balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Vienu balsu atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 83, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 85 už. Norite tikrinti elektroniškai 83, prašom. Dar trys kolegos turės balsuoti. Gal jų čia nėra. Prašyčiau, baigime balsuoti. Atmesta. 22 prieš 20 už. Tu kolegos nebalsavo. Tiksliau susilaikė. 85. Kas už prieš susilaikė atmesta. 5. Už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas žodžiu numeris 3. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 88. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Regionų pirmasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta. 89 už, prieš susilaikė reikia tikrinti. Reikia tikrinti kortelėmis. Prašom 89. Please close the vote. Baigime balsuoti. Priimta. Inta ketvirtasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Žimtumo ketvirtas, kas už, prieš susilaikė atmesta pakeitimas žodžiu ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntasis biudžeto, kas už, prieš susilaikė atmesta. Užimtumo penktas, už, prieš susilaikė atmesta. 91 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo šeštas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas kompromisnis už, prieš, susilaikė priimta. Užimtumo septintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas žodžių, kas už, prieš, susilaikė priimta. Eidame prie 11 biudžeto, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 97. Kas už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 12. Kas už prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisinis. Kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisinis. Kas už prieš susilaikė priimta. Šimtas pirmas, kas už prieš susilaikė, atmesta. 102 kas už prieš susilaikę atmesta. 12. <clears throat> Aš labai atsiprašau. Ketvirtas regionų už prieš susilaikė atmesta. 103 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 12 už prieš susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė priimta. 114 atsiprašau pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 13 biudžeto, kas už prieš susilaikė atmesta. 9 užimtumo, kas už prieš susilaikė atmesta. 5 regionų už prieš susilaikė atmesta. 15 kas už kas prieš susilaikė priimta. 108 už prieš susilaikė priimta. 109 už prieš susilaikė atmesta. 16 už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis už prieš susilaikė priimtas. Užimtumo. Dešimtasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šešioliktasis, kas už atsiprašau, 18, kas už prieš susilaikė priimta. Toks pat, tokie patys 111, kas už juos, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas biudžeto kol kas e, atidedamas. O dabar turime elektroniškai balsuoti, sako pirmininkas. Pirmininkės atsiprašo, nebus balsuojama dėl viso dosie. Todėl galime pereiti prie kito dokumento. Ponas Vigeninas nori pasisakyti. Labai ačiū. Trumpai noriu širdingai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už pagalbą. Taip pat dėkoju skirtingų komitetų pranešėjams už bendradarbiavimą. Dėkoju ir kolegoms, kurie balsavo už šį pranešimą dabartinėme etape ir toliau seks dėrybos. Ačiū. Meine Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, turėtume dar kartą balsuoti nenviginant pranešimo dėl. The adopted amendments. Das ist. Taigi dėl dėrybų mandato. Kas už? Prieš? susilaikė, taigi priimta. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt. Taigi, dabar pereikime prie Europos kaiminystės priemonės sukūrimo. Pranešėjas ponas Kukan. Taigi, Jams teiksime paskutinį žodį. To... Ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu jokių baigiamųjų komentarų sakyti, tačiau, kad e, balsavimas vyktų sklandžiau, norėčiau pranešti mėlyjams kolegoms, kad yra pateikti e, pakeitimai žodžiu Aš juos parengiau po susitarimo su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais šiandien po pietų. Keturi pakeitimai žodžių yra iš viso parengti. Pirmasis yra dėl pirmojo kompromiso. Siūloma pritraukti vieną, įtraukti vieną žodį PIS pirmos e, pastraipos pirmoje dalyje. Europos Sąjunga sako, kad reikia sukurti uh, E, įvairias e, erdves, įskaitant taikos erdvę. Todėl mes norime rašyti žodį peace. E, toliau pakeitimas žodžiu nulis dėl 213 pakeitimo. Buvo susitarta, kad reikėtų įtraukti tokius žodžius. Įsipareigojimas vykdyti demografinės reformas. Cituoju, Europos Sąjunga e, turi e, E, remti valstybės pagal iniciatyvas ir pagal jų įsipareigojimą siekti demokratinių reformų. Pirmas pakeitimas žodžių dėl antrojo pakeitimo. E, e nauja pastraipa 1.9. Sakoma, kad turi būti išbrauktas paskutinis pastraipo žodis. E, enhanced. Visas kitas tekstas lieka nepakitęs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 committed to demo dem and demonstrating progress in building or consolidating deep and sustainable democracy and implementation of agreed reform objectives. That is all, Mr. Taigi tiek aš pirmininkė ir ten norėjau pasakyti ačiū. Herr Sala. Sala žodis. Uh, Pasiūlymą dėl pakeitimo žodžių savo pakeitimui 234 yra įrašytis kliausteliuose Turkija, Rusija ir taip toliau. Norėčiau, kad būtų įrašyta Turkija kaip šalis kandidatė. Ačiū. Ar galima teikti pakeitimus žodžiu, kai jau prasideda balsavimas? I think it's, uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only uh, of oral. Jeigu taip toliau elgsimės, tai pranešimas susidarys iš žodinių pakeitimų. Pradedame balsavimą. One, is... Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritartė. Toliau Atkrenta 27, 144, kas už, prieš, susilaikė, atkrenta. Inta 10, už, prieš, susilaikė, atmestas. 149, 145, 146, 147 pakeitimai sutapo, kad visi juos surašė vienodai. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Regi devintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Biudžeto devintas už, prieš, susilaikė, atmestas. 154 už, prieš, susilaikė, atmestas. 152. Tai yra 55, sako pirmininkas, už, prieš, susilaikė, atmestas. Biudžeto 10 už, prieš, susilaikė, atmestas. 156 už, prieš, susilaikė, atmestas. 157 už, prieš, susilaikė, atmestas Atmestas. Biudžeto 11. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Trečias kompromisinis. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Biudžeto 12. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Regi 10 už, prieš, susilaikė, atmestas. Įtrės 17 už, prieš, susilaikė, atmestas. Inta 11 už, prieš, susilaikė, pritarta. 96 už, prieš, susilaikė, atmestas. 159 už, prieš, susilaikė atmestas. 31 už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 160. 166. Ponios gal. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 167 už, prieš susilaikė atmestas. 100, atsiprašau, inta 13. Kas už, prieš susilaikė atmestas. 168 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Užimtumo 14. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 33. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 169 už, prieš, Pasitikrinkime, nes neaišku. It's closed. Balsavimas yep. baigtas. Šimtas septyniasdešimtas už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas septyniasdešimt pirmas už, prieš susilaikė atmestas. Į 318 už, prieš, susilaikė atmestas. 172 už, prieš, susilaikė atmestas. Biudžeto 14 už, prieš, susilaikė atmestas. 173 už, prieš, neaišku. Man atrodo, kad pritarta, bet reikia patikrinti. Balsavimas baigtas. 26 už, 20 prieš pritarta. Against. Itra 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisnis penktas už, prieš, susilaikę, priimta. 178 prieš, už, susilaikę, atmesta. 174 biudžeto G15 už prieš susilaikę atmestą. Inta 14 už prieš susilaikė atmesta. 179 už, prieš, susilaikė atmesta. Kultūra 20 už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas 6 už prieš sulaikę priimta. 176 už prieš atmestą. 14 už prieš susilaikę atmestą. Kultūra 21 už prieš susilaikė, atmesta. Inta 16 už prieš susilaikė, atmesta Galbūt nes yra salė. Dabar dėl kompromiso septintas. Už prieš susilaikę priimta. Užimtumas 17, už prieš susilaikę atmestą. Kultūra 22, už prieš susilaikę atmestą. 192 už prieš susilaikė, atmesta. 189 už, prieš, susilaikė, atmesta. Inta 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. Regi 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 už prieš susilaikė atmesta. Regi nebalsuojame. 127 už prieš susilaikė atmesta. 306. 129 už prieš susilaikė. Priimta. Biudžeto 18 už prieš Susilaikė. Atmesta. 307 už, prieš, susilaikė, priimta. Pranešės dėl 38. Ne? Kultūra 23 už, prieš, susilaikė, priimta atmesta. Biudžeto 19 už prieš. Turiu patikrinti. Taigi dėl biudžeto 19 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Taigi 27 ir 18 38 už prieš susilaikė priimta. 203 už prieš susilaikė priimta. 204 už prieš susilaikė priimta Taigi patikrinsime, balsuojame. Balsavimas baigtas. 27 ir 18 dėl biudžeto 20 už prieš susilaikę atmesta. Inta 19 už prieš susilaikę priimta. Itra 29 už prieš susilaikę atmesta. Užimtumas 21 už prieš sus, susilaikę atmesta. 39 už prieš susilaikę. Taigi, patikrinsime. Balsavimas baigtas. Na, prašyčiau jūsų pakelti ranką. Taigi, pakeitimas priimtas. 205 už. Susilaikė atmesta. 206 už prieš sulaikę atmestą. 207 už prieš susilaikę atmestą. 208 už prieš susilaikę atmestą. 40 už prieš susilaikę priimtą. 209, 210, 211 Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 212 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 213. Tai už, prieš, susilaikę, priimta. 219 su žodiniais pakeitimais už prieš susilaikę priimta. FM 18. Taigi dabar FM 18 už prieš susilaikę atmestą. 43 plus visi pakeitimai už prieš susilaikę priimta. Aštuntas kompromisinis pasiūlymas už prieš susilaikę priimta. 226 už prieš susilaikę atmesta. FM 19 už prieš susilaikę atmesta. 227 už, prieš, susilaikė, atmesta. 228 už, prieš, susilaikė, neaišku. Balsavimas pradamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 15 už, 30 prieš. Dabar perkime per 45 pakeitimą už, prieš, susilaikę priimtą. 230 už prieš atmestą. Dėl vėl 231, 2, 3 ir 4, kas už prieš susilaikę priimta. Kultūra 24 už prieš sulaikė atmesta. DV15 už, prieš, susilaikim, atmesta. Patikrinkime. DV15. Balsavimas baigtas. Atmesta. 236 už, prieš susilaikė atmesta. Biudžetas 27 už, prieš susilaikė atmesta. 235 už, prieš susilaikė atmesta. Įtre už, prieš susilaikė atmesta. Inta 22 už, prieš susilaikę priimta. Regi 20 už, prieš susilaikę atmesta. 47 už, prieš susilaikę priimta. Biudžeto 28 už, prieš susilaikę tikriname. Na, atrodo, dabar aišku. Baigiame balsavimą. Primta. Taigi, prašytume balsuoti kiek aiškiau, taip mes greičiau stumėsimės pirmin. Atrodo, kavos padėlius išdalino, kadangi atneš kavos gal būtų galima paprašyti. Kešim aštuntas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 239 už prieš susilaikę atmesta. Inta 23 už prieš susilaikę atmesta biudžeto 29 už prieš susilaikę atmestą. 49 už prieš susilaikė priimta. 240 už prieš susilaikė atmesta. Biudžeto 30 už prieš susilaikė atmesta. Itra 31 už prieš susilaikė atmesta. Vėlgi, bendri pakeitimai 241, 242 ir 243 už prieš susilaikę priimta. E, biudžeto 31 už prieš susilaikę atmesta. ITRA 32 už prieš susilaikę atmesta. 51 už prieš susilaikę priimta. 52 už prieš susilaikę priimta. 244 už atsiprašau, atkrenta 53 už prieš sulaikę priimta. 245 už prieš susilaikę atmesta. 54 už prieš susilaikę priimta. Itra 33 už prieš susilaikę atmesta. 55 už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 33 už, prieš susilaikė priimta. FEM 20 už, prieš susilaikė atmesta. FEM 21 už, prieš susilaikė atmesta. Įtarė 34 už, prieš susilaikė atmesta. Biudžet 34 už, prieš susilaikė atmesta. 246 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto 305. Už, prieš, susilaikė. Priimta. 56. Už, prieš, susilaikė. Priimta. FEM 22. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. 247 už, prieš, susilaikė, atmesta. 248 už, prieš, susilaikė, atmesta. FEM 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. INTA 24 už, prieš, susilaikė, atmesta susilaikė atmesta. Itra 305 už, prieš, susilaikė atmesta. Biudžeto 306 atkrenta, FEM 24 už, prieš, susilaikė atmesta. 249 už, prieš, susilaikė priimta. Itra 306 už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtra 307 už, prieš, susilaikė, atmesta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 252 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, priimta. Kultų, kultų 25 už prieš susilaikę atmestą. Regi 21 už prieš susilaikę atmestą. 60 už prieš susilaikę priimtą. 255. Ne. E, perkime prie 256 už prieš susilaikė priimta. Rėgiai 24 už, prieš susilaikė priimta. 257 už, prieš susilaikė atmesta. Rėgiai 25 už, prieš susilaikė atmesta. Reikia 25 už, prieš susilaikę atmestą. 258 už, prieš susilaikę atmestą. Du šimtai penkiasdešimt devintas. Už prieš susilaikę priimtą. Reikia 26 už, prieš susilaikė atmesta. 262 už, prieš susilaikė atmesta. 61 už, prieš susilaikė priimta. 264 nebalsuojame. Regi 27 už, prieš susilaikė priimta. Regi 28 už, prieš susilaikė priimta, regi 29 už, prieš susilaikė priimta, regi 30 už, prieš susilaikė priimta, 62 priimta. Taigi dabar 63 už, prieš susilaikė priimta, 64 už, prieš susilaikė priimta, 65 už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto 37 už, prieš susilaikę priimta. Kompromisinis 9 už, prieš susilaikę priimta. 270 už, prieš susilaikę atmesta. Užimtumo 22 e, už, prieš susilaikę. Tai Dar kartą už 22, kas už, kas prieš. Tikriname. Balsavimas baigtas. Atmestas. FEM 25 už prieš susilaikę atmestą. Inta 25 už prieš susilaikę atmestą. 67 už prieš susilaikę priimtą. Itra 309 už prieš susilaikę atmestą. Regi 303 už prieš susilaikę atmestą. 273 ir kultūros 27, kas už, prieš susilaikė atmesta. 68 ir biudžeto 309, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 275 už, prieš, susilaikė, priimta. 276 už, prieš, susilaikė, priimta. 69 ir 917, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 277. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 278. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžetas 3. Už, prieš, susilaikė, primta. Biudžetas 4. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžetas 5. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 70. Už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. DV1 už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 73 už, prieš, susilaikė priimta reikėtų, atrodo, tikrinti antrą pakeitimą. Tikriname antrą pakeitimą. Balsavimas baigtas. Taigi tas, kas prašo tikrinti, turės mus vaišinti vėliolumi. Septyniasdešimt trečias. Čia balsuojame tik tai through and adequate mechanizmas. E, už prieš susilaikę priimta. Dėl 74 pakeitimo balsuojame tik country specific už, prieš, susilaikę. Atrodo primta, bet patikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimtas 24 už 75 e, pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestam. 76 už, prieš, susilaikė, atmesta. Fem 2, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kult 1, už, prieš, susilaikė, atmesta. Kult 2, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Inta 2, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuonesdešimtas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 78, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 79, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Regi 1, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 81, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumas 3, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. FEM 3, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. INTA, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83. Kas už, prieš. Na, atrodo, turime tikrinti. Dėl 83 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 už, 26 prieš. Dėl 84 atmesta. E, dėl 85 žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Fem 4, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Inta 4, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Intre vienas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 87, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame už septintą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 96, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 99, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis dešimtas už prieš sulaikę priimta. Kompromisinis vienuoliktas už prieš susilaikę priimta. Šimtas trečias, kas už prieš atmestą. Šimtas ketvirtas už prieš 104. Kas už? Prieš. Atmesta. 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 12. Kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 107. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Itre. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 9.3 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kult 3 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisinis 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 108 kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar dėl kultūr 4. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Regi 4. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 112. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Regi 5. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 113. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 114 kas už, prieš susilaikė priimta. Įtre 5 kas už, prieš susilaikė atmesta. 13 kas už, prieš susilaikė priimta. 14 kas už, prieš susilaikė priimta. Kult 5 kas už, prieš susilaikė atmesta. 15 kas už. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Įtre 6. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kult 6. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 17. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Kult 7. Itre 7. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Kompromisinis 14. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. Itre 8. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 123 pakeitimas, kas už? Zala žodis. Ar, ar yra salėje? Tai buvo pakeitimas žodžiu, bet aš pasiūliau jau pačioj, pasakiau jau pačioj pradžioj, koks bus tas pakeitimas žodžiu. Ar norit, kad pakartočiau? Balsavimo pradžioje aš jau pasakiau, koks bus pakeitimas. E, žino mano kolega, bet aš nebežinau, taigi turės dar kartą paaiškinti. Pone Sala, 123 e, pakeitimas e, skliausteliuose yra numatyta Turkijos ir Rusijos ETI C. Aš norėčiau, kad būtų pakeistas e, Turkijos pavadinimas, e, e, tiksliau, Turkija būtų patikslinta, kaip Turkija valstybė kandidatė turėtų būti parašyta. Dafür mit dieser Änderung. Taigi, kas už šį pakeitimą prieš susilaikę atmestą. Tiksliname, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta 23 už, 25 prieš. Ja. Antrag, was waren wir jetzt? 124. 124. Dabar 124 pakeitimas rytra 9, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 125 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Į 30, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Inta 5, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Inta 6, kas už, prieš, susilaikę susilaikė, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 128, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 129, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas trisdešimtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. biudžeto septintas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 12, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 11, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kultūra 9, už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 14, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Itra 15, už, prieš, susilaikė, atmesta. 20, kas už, prieš susilaikę priimta. 131, kas už prieš susilaikę. Taigi 131 pakeitimas, kas už prieš. Na, atrodo, reikia tikslinti. Balsavimas baigtas. Netgi ponas Volski negalėjo iškirsti kelią savo pakeitimui. Priimtas pakeitimas. Kult 10, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Kompromisinis 15. Už prieš sulaikę priimta. Dabar FEM 7. Kas už prieš. Tikriname. Balsavimas baigtas. 21 už, 27 prieš atmestą. Užimtumas 6 už, prieš susilaikė atmestą. 134 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestą. Inta 8 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestą. 135 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestą. Kultūra 11, už, prieš susilaikė atmestą atmesta. Fem 9, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kultūra 12, už, prieš, susilaikė, atmesta. E, kultūra 13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis 16, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perikime prie užimtumo 7 pakeitimą. kas už MPL, užimtumą 7, prieš susilaikė atmesta. FEM 10 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Inta 9, kas už, prieš susilaikė atmesta. Kultūra 14, už, prieš susilaikė atmesta. Užimtumo 10, kas už, prieš susilaikė atmesta. Užimtumas 11, už, prieš susilaikė atmesta. 137 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 138 kas už, prieš susilaikė atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Kultūra 16. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Tikriname. Balsavimas baigtas. 22 už, 26 prieš, atmesta. Kultūra 17, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl biudžeto mes nebalsuosime. Tai dėrybinis mandatas, įgaliojimas. Mes turime įgaliojimą, kad galime balsuoti šiuo pagrindu, tačiau balsuosime elektroniniu būdu. Už prieš susilaikę. Balsavimas baigtas. Taigi 41 už, 0 balsų prieš, 4 susilaikę. Taigi jums suteikiamas iš tiesų pavojingai stiprus mandatas.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 Mach mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des äh, Berichtes. Dabar pereikime dėl balsavimo, dėl partnerystės priemonės sukūrimo. Pranešėjas ponas Mauro, ar norėtumėte tarti žodį? Ačiū pirmininkė. Galime iš karto pradėti balsuoti, neturiu jokių pastabų. Ačiū. Pirmas kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 114 už, prieš susilaikė atmestas. 118 už, prieš susilaikė pritarta Dėl 118 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šimtas dvidešimt trečias. Dėl jo ponas Mauro nori kai ką pasakyti. Taip, pirmininkė. Balsuosiu prieš šį pakeitimą žodžiu. Kas, kas dabar dėl 63 žodinio pakeitimo už, prieš, atmestas. Trečias kompromisnis už, prieš, susilaikė, pritarta. 126 už, prieš, susilaikė, atmestas. 911 už, prieš, susilaikė, atmestas. Inta 16 už, prieš susilaikė. Atmestas 26 už, prieš susilaikė. Pritarta. Leiskite ponai Mauro balsuoti už savo pakeitimą, sako pirmininkas. Dabar 26 pakeitimas reikia patikrinti, kaip balsavome dėl jo. Balsavimas baigtas. Dvidešimt vienas už, dvidešimt du prieš atmestas. Pirmininkė, nieko nenorėjau pakomentuoti dėl balsavimo, bet norėčiau, kad praneštumėte, kiek žalieji kiek žaliųjų gali balsuoti. Pagal mano informaciją, šeši iš jų gali balsuoti, bet dabar jie balsuoja septyniese. Nieko nesakiau iki šiol, bet dabar balsavimą nulėmė vienas balsas. Taigi, gal sekretariatas galėtų pasakyti, kiek žaliųjų frakcijos narių gali balsuoti. We have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 prieš, susilaikė, atmestas. 128 už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas kompromisinis už, prieš, susilaikė, pritarta. 30, 131 už, prieš, susilaikė, atmestas. 913 už, prieš, susilaikė, atmestas. 132 už, prieš, susilaikė, atmestas. 123 už, prieš, susilaikė, atmestas. 124. Balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 9.14 už, pri, Dėl antros dalies dabar tikriname, kaip balsavome. Balsavimas baigtas. 21 balsavo už, 23 prieš atmesta. Na, pastab... pastabusis žmogus vėl viską teisingai suskaičiavo. 9.14 atmesta, 9.17 už prieš e, susilaikė atmesta. Penktas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 9 komiteto 15 už prieš susilaikė atmestas. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 140 už, prieš susilaikė pritarta. Biudžeto 11 už, prieš susilaikė atmestas. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 142 už, prieš susilaikė pritarta. Pasitikrinkime, kaip dėl balsavome. Šimtas keturiasdešimt antras balsavimas baigtas. Atmesta 22 balsavus už, 22 balsavus prieš. 143 už, prieš, susilaikė, atmestas. Intos 21 už, prieš, susilaikė, atmestas. 9.18 už, prieš, susilaikė, atmestas. 141 už, prieš, susilaikė, atmestas. 144 už, prieš, susilaikė, atmestas. 145 už, prieš, susilaikė, atmestas. 146 už, prieš, susilaikė, atmestas. Biudžeto 13 už, prieš susilaikė pritarta. 147 už, prieš susilaikė pritarta. 148 už, prieš susilaikė atmesta. 149 už, prieš susilaikė atmestas. 32 už, prieš susilaikė pritarta. 150. Iki 158 dėl visų balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesti. Šimtas penkisdešimt devintas. Ar galima dėl kito balsuoti už prieš susilaikę pritartę? Intos dvidešimt antras už prieš susilaikė atmestas, 34 už, prieš susilaikė pritarta, Intra 24 už, prieš susilaikė atmestas, 160 už, prieš susilaikė atmestas, biudžeto 14 už, prieš susilaikė atmestas, Intra 25 už, prieš susilaikė atmestas, 9 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Biudžeto 15 už, prieš susilaikė atmestas. Biudžeto 16 už, prieš susilaikė atmestas. 35 už, prieš susilaikė pritarta. 127 už. Ne, 35 buvo pritartas, sako pirmininkas. 36 už, prieš susilaikė pritarta. Biudžeto 18 už, prieš susilaikė atmestas. Ne, pri, patvirtintas pirmininkas pasitaisė. Biudžeto 9, 19 už, prieš susilaikė pritarta. 37 už, prieš susilaikė pritarta. Biudžeto 19 už, prieš susilaikė atmestas. 38. Ar turime dėl jo balsuoti? Kas už? 38. Prieš susilaikė pritarta. Trisdešimt devintas už, prieš susilaikė pritarta. Keturisdešimtas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau atkrenta sekantis pakeitimas. 41. Dėl jo balsuojame, ar ne? 41. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 162 už, prieš susilaikė pritarta. Itre 11 už, prieš susilaikė atmestas. Inta 31 už, prieš susilaikė at, pritarta. 163 atkrenta. 42 už, prieš, susilaikė, pritarta. Biudžeto 22 už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 už, prieš, susilaikė, pritarta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Inta 32 už, prieš, susilaikė, atmestas. 45 už, bei Inta 33 dėl abiejų už prieš susilaikė pritarta. Biudžeto 3 už prieš susilaikė atmestas. Biudžeto 4 už Dėl ketvirto ir penkto kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Inta pirmas už, prieš, susilaikė, pritarta. Inta pirmas už, prieš, susilaikė, pri, atmestas. Inta antras už, prieš susilaikė pritarta. Itrė antras už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antras už, prieš susilaikė pritarta. Trečias už, prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas kompromisas. Už, dėl trijų dalių balsuosime. Pirmoji dalis. Už prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis. Už prieš susilaikė pritarta. Trečioji dalis. Už prieš susilaikė pritarta. Trečio, dėl trečiosios dalies tikriname, kai balsavome. Penki žmonės dar neatsibudo. Balsavimas baigtas. 24 už 17 prieš pritarta. Toliau 5, 6, 7 pakeitimai kartu, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 13 kompromisas. Dėl dviejų dalių, kas, dėl pirmosios dalies, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, ta pati dauguma prieš pritarta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 98 už, prieš susilaikė pritarta Atmestas. Inta ketvirtas. Jis atkrenta. Tuomet dėl dėvė pirmo už, prieš, susilaikė, atmestas. 99 e, už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 21 prieš. Atmestas vis dėlto. Šimtasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Intos penktas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime, kaip balsavome dėl jo. Balsavimas baigtas. Dvidešimt vienas už, dvidešimt prieš pritarta. Įtrė penktas už, prieš susilaikė pritarta. Inta šeštas už, prieš susilaikė atmestas. Penkioliktas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Šimtas pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Biudžeto septintas už, prieš susilaikę atmestas. Dėvė trečias už, prieš susilaikę atmestas. Šimtas antras už, prieš susilaikę atmestas. Dėvė ketvirtas. Dėl trijų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę atmestą. Antroji dalis už, prieš susilaikę atmestą. Trečioji dalis už, prieš susilaikę atmestą. Į 37 už, prieš susilaikę pritarta. 103 už, prieš susilaikę atmestas. 11 už, prieš susilaikę atmestą susilaikė Pritarta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 105 už, reikia pasitikrinti. Galime balsuoti nuo 104 iki 19 pakeitimų. Taigi dėl visų jų, kas už, 105 dafür, dagegen. 105 už, prieš susilaikė pritarta. 12 už, prieš susilaikė pritarta. 13 už, prieš susilaikė pritarta. 14 už, prieš susilaikė pritarta. Penkioliktas už, prieš susilaikė pritarta. Šešioliktas už, prieš susilaikė pritarta. Septynioliktas už, prieš susilaikė pritarta, 18 už, prieš susilaikė pritarta, 19 už, prieš susilaikė pritarta, 17 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 106 už, prieš sus, atmestas. Biudžeto 9 už, prieš susilaikė atmestas, 96 už, prieš, susilaikė, atmestas. 18 kompromisas. U, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas devintas už, prieš susilaikė, atmestas dvidešimtas už, prieš susilaikė pritarta. 21 už, prieš susilaikė pritarta. 22 už, prieš susilaikė pritarta. 165 už, prieš susilaikė atmestas. 166 už, prieš susilaikė pritarta. Ne, atmestas, sako pirmininkas. 46 už, prieš susilaikė pritarta. 167 už, prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt aštuntas už, ne, atsiprašau, kad 47 už, Tai 97, kas už, prieš susilaikė pritarta. 168 už, prieš susilaikė atmestas. 169 už, prieš susilaikė pritarta. 48 už, prieš susilaikė pritarta. 49 už, pranešėjau, ar galime dėl jų balsuoti kartu visų iki 68. -ojo. 49 tuo metu už prieš susilaikė pritarta. 49 už prieš susilaikė pritarta. 50 už prieš susilaikė pritarta. 51 už prieš susilaikė pritarta. bet atrodo, kad man neleido. 52 už, prieš susilaikė pritarta, 53 už, prieš susilaikė pritarta. 54 už, prieš susilaikė pritarta. 55 už, prieš susilaikė pritarta. 56 už, prieš susilaikė pritarta. 57 už, prieš susilaikė pritarta. 58 už, prieš susilaikė pritarta. Ar galime dėl visų likusių dabar balsuoti? Ne? 59. Už prieš susilaikė pritarta. 60. Už prieš susilaikė pritarta. 61. Už prieš susilaikė pritarta. 62. Už prieš susilaikė pritarta. 63. Už prieš susilaikė pritarta. 64. Už prieš susilaikė pritarta. 65. Už prieš susilaikė pritarta. 66 už, prieš, susilaikė. Atsiprašau, sako pirmininkas. Norite, kad patikrintumėm dėl 66-ojo. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 24. Balsavimas baigtas. 24 balsavus už, 17 prieš pritarta. 67 už prieš susilaikė pritarta. 68 už prieš susilaikė pritarta. 170 už prieš susilaikė atmestas. 69 už prieš susilaikė pritarta. 171 už prieš susilaikė atmestas. 172 už prieš susilaikė pritarta. 173 už prieš susilaikę pritarta. 174 už prieš susilaikę pritarta. 70 už prieš susilaikę pritarta. 177 už prieš susilaikę atmestas.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 dėl 177 pakeitimo. 15 už, prieš 27 atmesta. 71 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 19 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 180, kas už, prieš susilaikė priimta. Inta 15 už prieš susilaikė atmesta. Inta 36 už prieš susilaikė priimta. Kompromisnis 20 kas už prieš susilaikė priimta. 183 e, kas už. 183 dar kartą kas už prieš Atrodo, kad atmesta. Patikrinkime. Šimtas aštuoniasdešimt trečias pakeitimas. Balsavimas baigtas. Už 22 balsavo prieš 17, taigi atmesta. 74 primtas, atsiprašau, 74 pakeitimas už prieš susilaikė. Primta. Ar būtų galima. Ar būtų galima balsuoti už visą pranešimą? Ne, pirmiausia, 184 už prieš susilaikė atmestą. Už tris įtrė pakeitimus, kas už prieš susilaikė priimta kompromisinis 21 už prieš susilaikė priimta. 189. Ar būtų galima dabar už visus kartų pranešėjus? Ne, negalima. Taigi 189 už prieš susilaikė priimta. 76 už prieš susilaikė priimta. 77 už prieš susilaikė priimta. 190 už prieš susilaikę priimta. 78 už prieš susilaikę priimta. 191 už prieš susilaikę priimta. 79 už prieš susilaikę priimta. 192 už prieš susilaikę priimta. 80 kas už prieš susilaikę priimta. 81 už prieš susilaikę priimta. 83 už, atsiprašau, 82 kas už, prieš susilaikė. Nu, atrodo, niekas nebalsavo. Taigi balsuojame dar kartą dėl 62. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 83. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 84. Kas už prieš slaikę priimta. 85. Kas už prieš slaikę priimta. 86. Kas už prieš suslaikę priimta. 87. Kas už prieš susilaikė priimta. 193, kas už, prieš susilaikė atmesta. 88, kas už, prieš Taigi 88 dar kartą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 89 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 90 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 194 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Inta 38 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Taigi, gerbiami kolegos, man atrodo, kad aš klaidingai informavau dėl 176 pakeitimo. Atsiprašau, 146. Tai dėl trečio straipsnio pakeitimas. Aš sakiau, kad atmestas, nors atrodo, lyg buvo priimta. Penktam puslapyje. Dėl trečio straipsnio penktos C dalies. Prašyčiau balsuoti dar kartą, nes man atrodo, aš tiesiog nusikalbėjau netaip pasakiau rezultatą. Taigi 146 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, taigi priimta. Taigi dabar dėl mandatų steikimo elektroninis balsavimas, kas už, Balsavimas baigtas. Taigi priimta, balsavo 22 už, 19 prieš, vieną susilaikė. Dėkoju Jums. Dabar norėčiau pasveikinti naujosios Zelandijos parlamento atstovą. Melisa Lyder Fenan ir kiti parlamento nariai taip pat dalyvauja mūsų posėdėje. Ačiū, kad atvykote. Manau, kad su Naujaja Zelandija e, daugelės ryčių mūsų nuomonė sutampa dėl demokratijos, dėl e, teisinės valstybės taip pat ir dėl kitų klausimų Visada džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su šia valstybė. Dar kartą nuoširdus ačiū, kad atvykote ir dalyvaujate mūsų posėdį. Taigi perkime dabar prie devinto darbo tvarkės punkto. Komisaras perėta ketvirtadienį priėmė sprendimą dėl Visa Facilitation Agreements sustarimo su Ukraina. Ir džiaugiuosi, jeigu Martis Igan um, iš prieglopščio generalinio direktorato atstovas mums pristatytų detalės dėl vizų režimo supaprastinimas Ukraina. Ir būtų džiugu, jei mes gautume taip pat dokumento tekstą. Fosigran, prašom. Uh, much, On... Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, laba diena. Labai dėkuoju už tai, kad man suteikėte galimybę šiek tiek papasakoti apie pastarojo meto įvykius komisijoje. Norėčiau pranešti, kad Europos komisija yra parengusi pasiūlymus eh, dėl E, susitarimo, e, kuris pakeis dabartinį vizų režimo supaprastinimo e, susitarimą su Ukraina. Tas susitarimas buvo printas praėjusiu metu Liepos mėnesį, dabar jis bus koreguojamas. Aš žinau, kad pastarosiomis dienomis per diskusijas jūs išreiškėte nemažai susirūpinimo dėl to, ar keičiančiojo susitarimo sudarimas būtų deramas dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis. Be to buvo išsakyta daug rimtų abejonių dėl tos valstybės demokratijos principų laikymosi ir žmogaus teisų gerbimo. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mes Europos komisija esame tvirtai toliau įsitikinę, kad yra labai svarbu sudaryti šį E, pakeičiant jį pas, e, susitarimą. Šiuo susitarimu mes norime ir tikimės, kad taip atsitiks, duoti signalą Ukrainos visuomeniai, būtent e, susiduriančiai su dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis. Tiesą sakant, šis pakeičimas pakeiti, sustarimo pakeitimą sustiprins santykius tarp žmonių ir e, palengvins, e, palengvinant vizų režimą bus galima žmonėms daugiau bendrauti. Galėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių. Mes e, palengvinsime vizų išdavimą tam tikroms papildomoms vizų prašančiųjų kategorijoms iš Ukrainas, pavyzdžiui, jaunimui, žmonėms, kurie nori dalyvauti renginiuose rengiamuose nepelno organizacijų Bet to e, bus e, e, pakoreguota sistema dėl vizų uždavimo žurnalistams. Čia tik pora pavyzdžių ir pakeičiamame susitarime mes apie tai kalbėsime. Institucinių požiūrių Europos komisija E, turi gavusi įgaliojimą susidėrėti dėl šio susitarimo. Šį procesą, dėrybų procesą mes jau baigėme ir e, pasiūlymo projektą pateiksime Europos parlamentui ir tarybai, kad jie galėtų jį aptarti ir suformuoluoti savo poziciją. Paskutinis mano sakinys. Norėčiau paprašyti, kad jūs paremtumėte Europos e, parlamento uh, oficialų sutarimą pakeičiamajam susitarimui ir aš tikiuosi, kad gerbiami Europos parlamento nariai galės e, tą pritarimą e, pareikšti kuo greičiau. Esu pasirengusi atsakyti į klausimus, jeigu jūs turėsite dėl šio susitarimo. Thank you very much. Uh, uh, my spontaneous reaction is Labai ačiū. Mano spontaniška reakcija būtų tokia. Aš suprantu kad šis susitarimas gali duoti signalą, bet aš galiu jum jau įsivaizduoti, kaip vietos administracija šį signalą interpretuos prieš e, rinkimus. Jis sakys, žiūrėkit, mes galim susidėrėti su ES dėl visų supaprastinimo, visų išdavimo supaprastinimo mūsų piliečiams. Vadinasi, ES pritarė tam, ką mes darome. Supraskite mane teisingai, aš pasisakau už tai, kad visų išdavimo sistema būtų supaprastinta ukrainiečiams. Bet viskas priklauso nuo laiko. Dabar likus nedaug laiko iki rinkimų, mes turėtume pasirūpinti padaryti, kad būtumėm sąžiningi ir teisingi? Ar tikrai galim duoti gerą signalą? Jūs turit labai geras intencijas ir ketinimus, bet vietos e, valstybės žiniasklaida turbūt tą signalą interpretuos savaip ir prie, kovodama prieš opoziciją sakė, žiūrėkit, mes sugebėjom šio to pasiekti, tardamėsi su ES. Todėl šiame etape aš labai dvėjoju ir toks sutarimas reikingas. Kaip jau esu sakęs anksčiau, po rinkimų aš e, be bejonės. Uh, e, E, pasisakyčiau prieš šį sustarimą, nes aš noriu, kad jis išplėstas iki visų gyventojų. Bet net ir tokį dalinį supaprastinimą įvesdami mes duotume neaiškų signalą piliečiams. Uh, aš manau, kad mes čia kalbame esminių klausimų. Mes, Europos parlamentas, turėtume elgtis nuosekliau kalbėdami apie mūsų santykius su Ukraina, nepriklausomai kokiu lygmeniu. Aš norėčiau šiek tiek e, paminėti šią problemą ir taip pat sureaguoti tai, ką, ką tik sakė ponas Galeris. Pirmiausia, visi žinome, kokių problemų toje šalyje yra. Europos parlamentas yra išreiškęs savo poziciją dėl e, demokratijos problemų Ukrainoje, o jų yra nepaprastai daug ir mes patys esame parengę nemažai rezoliucijų. Kitas dalykas - dabartinė Ukrainos vyriausybė ar režimas, kaip ponas Galeris sakė, ir prezidento vykdoma politika tam tikra prasme e, susilaukė nuobaudos, nes e, mes sustabdėme e, dėrybų procesą dėl asociacijos susitarimo. Tas, tos dėrybos buvo pradėtos, bet mes jų nebaigėme. Aš manau, kad naudodami botago ir pirago sistemą mes turėtume pirmiausia būti nuoseklus ir tų botagų neturėtų būti per daug, ypač kai kalbame apie poveikį gyventojams Jeigu mes e, savo botagą nukreipsime prieš dinamiškiausią ir svarbiausią visuomenės dalį, tai yra jaunimą ir inteligentiją, e, kad ir kaip e, tą kategoriją apibūdintume anglų kalbą. E, aš galiu pasakyti, kad man vizų režimo supaprastinimas nei kiek nesisėja su rinkimais ar su tuo, apie ką kalbėjo Galeris. Pone Galeri, aš e, e, jūsų išklausiau tyliai, todėl jeigu jūs galėtumėt manęs išklausyti tylėdamas, aš būčiau labai dėkingas. Mano nuomonė yra tokia. Nėra priežasties sustabdyti vizų e, supaprastinimo įvedimą. Aš skaičiau gerbiamojo pono Broko laišką, kuris buvo nusistas komisijai E, jis prašė, kad vizų režimo supaprastinimas būtų, nuvesta, e, būtų atidėtas vėlesniam laikui. Taigi dabar iškyla dilema. Bazinė dilema. Ar mes pasiduosime propagandai, kurią naudosis, naudosis Ukrainos vyriausybė ir e, kuris sakys, kad ES baudžia ukrainiečius, Ukrainos gyventojus dėl vienokių ar kitokių priežasčių. O galbūt mes E, elgsimės šiek tiek sudėtingiau, e, nuosekliau ir pasakysime, kad tokį susitarimą sustabdome, nes tai būtų nuobauda, e, nes būtų nepanaikinamas vizų režimas ir tada žmonėms Ukrainos naudos vargu ar būtų pasiekta. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, as, as Aš manau, kaip ką tik sakė kolegos, tai yra iš esmės politinis klausimas, o ne e, detalus įvykių Ukrainoje apžvelgimas. Galiu pasakyti, kad Ukraina kaip valstybė nenusipelno tokio vizų, supaprast, e, vizų režimo supaprastinimo. Bet Ukrainos žmonės to nusipelno. Čia glūdi pagrindinis skirtumas. Kol kas mes ES elgėmės nenusekliai ir taikėme dviejopą politiką savo rytų kaiminių atžvilgių. Mes labai griežtai e, elgėmės su administracija ir gana atvirai ir palankiai su visuomenė. Ponas Galeris yra teisus. E, rinkimų e, požiūriu šiuo sprendimu būtų piknaudžiaujama. Bet aš manau, kad tie rinkimai bet kokiu atveju nebus laisvi. Tie rinkimai negali būti laisvi ir sąžininkai, jeigu opozicijos lyderiai yra kalėjimi ir ten liks mes galėtume pabandyti iš savo pusės pasistengti, e, pabendrauti su Ukraino žmonėmis ir pasakyti Ukraino žmonėms, kad mūsų primami sprendimai yra skirti visuomeniai, o ne valdžiai. Pastaraisiais metais daugelį dokumentų mes kartojame, kad vizų liberalizavimas su kaiminėmis valstybėmis, su rytų partnerystės šalimis turėtų įvykti ne vėliau, kaip e, tokios sistemos sukūrimas su Rusija su Rusija derantis yra pažengta gana smarkiai į priekį, priešingai negu Europos parlamento pozicijoje teigiama. Todėl mes šiuo atveju turėtume bent jau stengtis pritaikyti vienodus standartus rytų kaiminėms. Ukrainoje opozicija yra prispausta, bet ji gali dalyvauti rinkimuose. Baltarusijoje negali opozicija dalyvauti rinkimuose, Rusijoje negali dalyvauti. Todėl, manau, jeigu uh, E, mes kalbame apie Ukrainos žygį į žmogaus teisų įtvirtinimą į demokratiją, kuris yra labai ilgas, kuris prasidėjo nuo oranžinės revoliucijos, tai mes turime suprasti, kad patys esame suinteresuoti padėti Ukrainos žmonėms kuo labiau. Ir E, turime pasverti visus turimus argumentus. Manau, kad tai padarę mes suprasime, kad reikia užtikrinti vizų sistemos supaprastimą, suprasdami, kad tai yra reikalinga ne valdžiai, o žmonėms. Job, think... Pirmininkė komisija atliko savo darbą ir man atrodo, kad neblog, neblogai padirbėjome. Mes pritarėme šio susitarimo turiniui ir manome, kad jis parengtas po tikrai ilgo darbo. Vyks ratifikavimo procesas ir per jį mums pakaks laiko toliau e, stengtis įtikinti Ukrainos valdžią. Aš sutinku, kad uh, Ukrainos valdžia gali papiknaudžiauti tą žinią, kurią siunčia šis, šio susitarimo pasirašymas. Kita vertus, atsisakymas eiti priekin arba sprendimas atidėti pasirašymą gali būti neteisingai suprastas visuomenėje ir gali nuvilti žmonės. Todėl manau, kad šiuo konkrečiu momentu mūsų pašnekovas yra Ukrainos visuomenė, jei mes jau taip kritiškai vertiname dabartinę Ukrainos valdžią. Ir manau, kad turėtumėme labiau uh, mąstyti apie Ukrainos žmonių jausmus, o ne apie tai, kaip šį momentą gali išnaudoti Ukrainos valdžia. Todėl aš sutinku su kalbėjusiais kolegomis ir aš neneigiu pono Galerio pasisakymo, bet manau, kad turime nusiųsti rimtą žinę Ukrainos visuomeniai. Pranešti, kad susitarimas įsigalioja ir kad ukrainiečiai galės lengviau susisiekti su mumis ir kad kelio, keliavimo laisvė ES yra realus dalykas ir taip pat turime palaikyti. Ir tai tu, tas žingsnis turi vainikuoti įvykusias dėrybas su Ukraina. Mes privalome palaikyti orų dialogą su šalies valdžia. Uh, Todėl pastangos turi būti tęsiamos ir tai, kad mes jau atidėliojome asociacijos sutarties pasirašymą ir yra bausmė, ji pritaikyta ir tos pačios bausmės du kart nereikėtų taikyti. Ačiū. Dėkoju. Add, uh, Norėčiau pridurti porą sakinių tikriausiai daug vilčių nepuoselėjame, kad kas nors pasikeis po rinkimų. Turime į bendrą Ukrainos pasirinktą kryptį, kryptį ir dabartinė padėtis ten mus neramina. Šiuo atveju mums Europos parlamentui svarbiausia yra palaikyti ryšius su Ukrainos viešaja nuomonės Ukrainos visuomenė. Norėčiau ypač paremti pono Galerio žodžius. Jis yra teisus. Tačiau mes galime daug prarasti, nes būtų sunku paaiškinti Ukrainos piliečiams, kad kodėl mes nepritarėme vizų režimo, vizų režimo supaprastinimu ir kad mes tokios galimybės jiems nesuteikėme. Taigi, ta prasme, mes pasirinkimo kaip ir neturime. Privalome eiti priekin. Ir noriu padėkoti komisijai už, už tai, kad atlygerai atliko visus parengiamuosius darbus šiam žingsniui. Ačiū. Thank you, Chair. Well, I'll... Ačiū pirmininkė. Noriu sureaguoti. Man atrodo, šiek tiek persistengiama, kuomet uh, E, kalbama apie režimą kabutėse Ukrainoje arba apie tai, kad žiniasklaida yra cenzuruojama. Situaciją ten galima palyginti su situacija kai kuriuose valstybėse narėse ES, kalbant apie rinkimus. Jeigu sakote, kad reikia palaukti iki rinkimų, gerai, bet kokiu rezultatu jūs tikitės, jei ta pati valdančioji partija ar valdančioji koalicija laimės, ar mes atidėliosime, atidėsime pasirašymą iki dar kitų rinkimų? Atskirkime šios klausimus. Mes jau daug nuveikėme darydami spaudimą, nes nepasirašėme ir neratifikavome asociacijos sutarties. Dabar pasistengime Ukrainos žmonių labui. Mes turime galimybių bendrauti, komunikuoti ir, kaip kolegos sakė, jeigu mes kažką norime pasiūlyti Ukrainos žmonėms, tai noriu Jums priminti, kad Baltarusijos atveju kurią kai kurie iš jūsų dabar lyginate su Ukraina. Apie Baltarusiją kalbėdami mes teigiame, kad palaikysime ryšius su Baltarusijos pilietinė visuomenė, bandysime kiek įmanoma daugiau galimybių jiems už, pasiūlyti, padarykime tą patį ir Ukrainos žmonių atžvilgių. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja myślę, że e, racjonalnie. Ačiū pirmininkė. manau, kad išsakyti argumentai yra racionalūs ir kad mes mm, siunčiame visus reikalingus signalus ir taip pat ir žinia tiems, su kuriais Ukrainoje elgiamasi neteisingai. Tačiau bet ką galima suvokti neteisingai, galima netgi interpretuoti, kad Europos parlamentas uh, pasisako už sienos statymą e, rytinėje, e, rytinėme ES pasienyje. Tačiau tai, tai, tai labai nepalankiai paveiktų padėti Ukrainoje. Mano galva, vizų klausimas iš principo yra. Vizos yra neteisingas dalykas, nes vizos pats, pačios savaime jau sukuria kliūtis. Mes vykdome gana griežtą politiką šioje srityje. Uh, Bet kalbant apie vizų politiką, turėtume būti ypač atsargus. Dar vienas dalykas. Ukrainoje nei vyriausybė, nei bažnyčia, nei opozicinės partijos, niekas, nei viena organizacija nepalaiko vizų. Taigi, jeigu mes pasisakome prieš vizas, mes turėtume susilaukti kokiu nors Ukrainos organizacijų palaikymo. Kaip jau sakiau, Ukrainoje niekas nepasisako už dabartinį vizų režimą. Paskutinėme ES Ukrainos komiteto posėdėje buvo aiškiai pasakyta, kad vizų klausimas neturėtų būti siejamas su politinė padėtimi šalyje. Privalome tai atsižvelgti, nes kitaip mūsų partneriai Ukrainoje ims manyti, kad mes e, na, elgiamės globėjiškai jų atžvilgiu. Noriu pridurti porą žodžių, sako kalbėtojas. Visi kalbėjusieji pasisakė už e, vizų režimo liberalizavimą. Noriu dar nubrėžti vieną istorinę paralelę. Daugelis mūsų esame iš valstybių, kurios prieš 20 metų e, egzistavo už geležinės uždangos. Ir prisimenate, kaip naudinga, kaip, buvo, kuomet disidentai, žmogaus teisų aktyvistai, jaunimas turėjo galimybę palaikyti ryšį su e, žmonėmis vakaruose. Įsivaizduokite, kad to paties tikisi ir jaunieji ukrainiečiai. Lankiausi Kijeve prieš dvi savaitės, dalyvavau Kijevo centre įvykusiame roko koncerte, kur buvo susirinkę pusę milijono jaunų ukrainiečių. E, E, tarp atlikėjų buvo Eltonas Džonas. Aš kalbėjausi su koncerto dalyvis ir jie buvo laimingi, bent jau porą dienų jie jautėsi dalimi to, ką mes ir jie vadiname vakarais. Ir aš noriu prisidėti prie kolegų, kurie ragina pasisakyti už vizų režimo su Ukraina panaikinimą kiek įmanoma greičiau. Nes mes tikrai padėtume jauniems žmonėms kurie nori atviro bendravimo su vakarų valstybėmis. Tai niekaip nepakeis politinės padėties tikriausiai. Sutinku su kolegomis, galime pridėti keletą paaiškinimo žodžių ir akcentuoti, kad šiuo Šio žingsnio niekas negalės neteisingai interpretuoti iki rinkimų šalyje, kurie numatyti spalio mėnesį. Norėčiau e, pridurti savo pastabą. Aš nerašiau laiško, aš tiesiog e, pateikiau savo e, pasisakymą. Na ir mes negalime nubausti ukrainiečių tautos, jos e, paužia e, jų e, vyriausybė. Ir ten yra iš tiesų nemažai žmogaus, pa, žmogaus teisų pažeidimų atvejų. Ir jei opozicijos lyderiai įkišami į kalėjimus, negalima kalbėti apie teisinę valstybę. Tačiau kita vertus teisinga, kad mes negalime už tai bausti paprastų žmonių. Ir mes nekalbame apie vizų režimo panaikinimą, mes kalbame tiesiog apie supaprastinimą. Todėl siūlyčiau atidžiau pažvelgti į šį pasiūlymą ir būtent e, kokios kokios asmenų kategorijoms bus suteikiamos lengvatos, ar tai šiomis lengvatomis naudosis oligarchai, jų šeimos nariai, ar studentai, paprasti žmonės. Ir manau, kad jei pastarėjai, pastarųjų asmenų kategoriją mes tam pritartume, iš tiesų reikėtų supaprastinti vizų režimą. Laisvai keliauti e, yra mūsų teisė ir yra, ji yra labai svarbi, taigi paprastiems žmonėms galimybė laisvai keliauti yra labai svarbi ir todėl mes turėtume tam pritarti. Tačiau tekstą reikėtų dar išsamei išnagrinėti ir aiškiai nustatyti tuos asmenys, kurie galės naudoti šiomis lengvatomis. Ir dėl politinių priežasčių tekstą reikėtų išnagrinėti kuo greičiau ir įsigilinti į detalės. Taigi dėkui, baigiame šį darbo tvarkės punktą ir dabar pereikime prie biudžeto klausimo. Bendrasis biudžetas. ES 2013 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. So let's uh, start with the next uh, item. Puiku, tada pradedame kitą šios darbo tvarkės biudžeto klausimą. ES e, bendrasis biudžetas 2013 m. finansiniams metams visi skyriai. Iš karto suteikiu žodį poniai Jėtemakė. Kuo trumpiau prašyčiau kalbėti, nes mes vėluojame. Arvoisa puhemies, puhun nyt sitten. Dėkoju pirmininkė. Kalbėsiu suomių kalba ir labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, kai valstybės narės turi karpyti biudžetus, ES turėtų liktis lygiai taip pat. Tačiau tarybos biudžeto komitetas pasiūlė 10 procentų sumažinti išorės e, santykių biudžeto mokėjimų įsipareigojimus. Tai būtų maždaug milijardas eurų. Toks biudžeto sumažinimas yra per didelis. Nes e, toks skaičius pasiūlytas pirmiausia dėl to, kad sanglaudos politikos biudžetas bus padidintas 7 procentais. Kurios valstybės narės prašė, kad ši biudžeto eilutė būtų padidinta ir mes su tuo sutikome, todėl išorės santykių biudžetas dabar turėjo nukentėti. Būtų gerai, jeigu Europos parlamentas rastų prioritetų, savo prioritetus skirtinguose išorės santykių biudžetuose E, biudžeto eilutėse. Negalima visko įvertinti kaip prioriteto. Jeigu taip atsitinka, tai nei vienas e, skyrius, ne, nei vienas skyrius nebelieka prioritetinis. Taigi prioritetus turime išskirti. Dėl tos priežasties aš e, rengiu klausimus komisijai ir tarybai. Tačiau norėčiau pasiūlyti, kad rudenį, kol mes nuspręsime, E, kaip galutinai elgtis, suorganizuotume klausimą, per kurį galėtume tiksliai įvertinti, ką reiškia toks biudžeto apkarpimas praktiškai. Siūloma išorės veiksmų biudžetą to nedidinti. Ir uh, EAS finansavimas turėtų būti padidintas 5-6 procentais. Nemanau, kad tai yra įmanoma, todėl aš manau, kad reikėtų labai tiksliai pagalvoti, kaip tie pinigai bus naudojami. Turime vadovautis dviem principais. Turime būti nepaprastai lankstus. Pirmiausia, e, turime vertinti šios prioritetus lankščiai. O antras dalykas, aš siūlyčiau e, tam tikrą tolimesnės perspektyvos prioritetą E, mes daugiausia dėmesio turėtume skirti kaimininėms teritorijoms, o e, tolesnėse zonose pagal ats, geografinį atstumą būtų galima finansavimą šiek tiek pakoreguoti. Jei jūs nieko prieš, norėčiau pateikti keletą klausimų. Ką tai tiksliai reiškia? Jeigu mes e, su tokiais biudžeto apkarpimais sutiksime. Uh, su kokiomis politikos dalimis tai yra susiję, kai kalbame apie Europos išorės veiksmų tarnybos darbą. Kokie bus padariniai? Reikia konkrečių pavyzdžių, ką tai reikš praktiškai. Taip pat aš norėčiau paklausti, kai išorės veiksmų tarnyba siūlo e, tam tikrus pasiūlymus dėl personalo. E, žinome, kad siūloma steigti naujų etatų, kurie kainuotų maždaug 300 tūkstančių eurų. Ar nebūtų galima rasti būdų tuos pinigus panaudoti racionaliau, tinkamiau? Nes tos sumos dabar yra tikrai neracionalios, priešingai sakyčiau. Määritelmiä, mitä Aš norėčiau, kad būtų pateikti tiklus, tikslus apibrėžimai, kas turima galvoje šiame tekste. Taip pat reikia informacijos apie tarybos ir komisijos prioritetus. Kaip jau sakiau, viskas negali būti prioritetizuojama. Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Norėčiau, e, kad atsakytumėte dabar, o jeigu negalite to padaryti, Jeigu neturite pakankamos informacijos atsakymams, tai prieš padarant sprendimą būtų gerai suorganizuoti klausimą, per kurį išsiaiškintume tokių biudžeto apkarpimų padarinius. Kitas dalykas, kuris mums labai aktualus prieš priimant sprendimą. Mes kalbame apie išorės veiksmų tarnybą ir teigiame, kad turėdami įsipareigojimus, turime siekti juos įgyvendinti ir turime žinoti, ką e, tai reiškia biudžetui. Aš sakyčiau, kad būtų geriau apkarpyti asignavimus mokėjimams, o nesignavimus įsipareigojimams. Ačiū. Uh, Labai ačiū, ponė Jėtemaki. O dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjai. Michael Galeris iš EPP. Two minutes, uh, because... Dvi minutės. Mhm. Vielen Dank äh, für äh, die. Dėkoju už pasiūlymus. Nuomonės referentė kolegė Jėtemekė kalbėjo apie sąveiką. Taip pat kreipė dėmesį į mūsų pagrindinės finansinės problemas. Manau, kad išorės veiksmai, užsienio prekyba, tai yra sąveika ir čia yra atsakymas į klausimą, kad mes negalime spręsti atskiras problemas, reikia spręsti jas bendrai ir finansavimą reikia sutelkti, Ir tik taip gausime tokį teigiamą sąveikos e, efektą ir manau, kad toks būtų mūsų e, veikimo pagrindas. Reikėtų veiksmingai naudoti lėšas ten, kur mes matome problemas. Iš tiesų yra nemažai punktų, kuriuos mes nurodome kiekvienais metais dėl Heding 170 milijonų ir kitų komisijos pasiūlymų. E, na, aš jiems nepritariu. ICIS plus dėl įsipareigojimų 120 procentų, o mokėjimų asignavimai dar e, daugiau siūloma negu komisijos pasiūlyme. Ir man atrodo, kad toks elgesys nėra nuoseklus taip pat dėl kaiminystės politikos e, priemonių, dėl prieglopščio, dėl UNRA priemonių, dėl Palestinos 200 e, milijonų įsipareigojimų e, nurodytų komisijos pasiūlyme tačiau lyginant su, e, su išlaidomis iš tiesų yra nemažas skirtumas ir dėlis netitikimas. Dėl EPA e, mokėjimai mažinami, transition and institution building e, dėl kandidatų valstybių mažinami mokėjimai 25 procentais. Ir potencialiom kandidatėms taip pat mažinami tiek mokėjimai, tiek įsipareigojimai dėl stabilumo instrumentų. Manau, kad čia taip pat yra netikslinga e, mažinti įsipareigojimus, kadangi šis instrumentas iš tiesų yra labai veiksmingas. Taigi aš tam tikrai nepritariu tiek. Dėkoju. Madame Munis. Toliau pane Munys. Ačiū, pirmininkė. Mano frakcija iš principo pritarė pono galeriui išdėstytam požiūrį. Manome, kad ES biudžetas yra politinė priemonė siekti politikos tikslų ir mes turėtume, mes Europos parlamentas ir visos ES institucijos turėtų su, sutarti dėl to, kad mūsų svarbiausias tikslas užtikrinti, kad ES taptų e, svarbia pasaulinė veikėja, siektų tikslų taikos užtikrinimo saugumo, informacijos klaidos, žmogaus teisų, tarptautinės e, plėtros srityse, bet manome, kad tai turėtų būti laikoma priemonė, o ne kažkokia našta, kurios reikia atsikratyti, tačiau dėja, kai kurios frakcijos taip mano. Šios, šių metų pranešimo rengės, atrodo, ir priklauso tokiai frakcijai. Biudžete reikėtų nustatyti požiūrį, kuris galios kitais metais, tačiau nemažai frakcijų nori pasipriešinti šio biudžeto rengimui nuo pat pradžių. Ir tikrai dėl to gėda, nes taip ES negalės suvaidinti, jei priskirtino vaidmens. Komisija siūlo mažinti 2012 biudžetą 5 procentais, mes laikome tai pozityvių ženklų, tačiau turime pasižiūrėti, kiek politika iš tikrųjų kainuoja. Turime nagrinėti visas išlaidų eilutes, žiūrėti, kur siūloma didinti išlaidas, kur mažinti. Ir pritarėme bendram posėdį dėl, penkių, dėl didinimo 5 procentais. Taryba siūlo nubraukti 161 milijoną eurų. Numatoma sumažinti kaiminystės politikos dalį skirtą viduržėmė jūros regionui. Tai rimta. 8 milijonai eurų nubraukimi iš tarptautinio bendradarbiavimo, 5 milijonai iš aplinkos saugos ir gamtinių išteklių valdymo, taip pat ir energetinių išteklių valdymo. Toliau lyčių lygybei numatyta sumažinti išlaidas 2 milijonams ir Dėl to vėlgi gėda, nes ES neturės reikalingų priemonių, įrankių vykdyti rimtą politiką. Tai yra nesmulkmenos, tai yra politikos planai, kuriuos parengėme siekdami konkrečių tikslų. Mes nepritarėme minčiai, kurią požiūrį, kurį pristato taryba. E, šis dokumentas Liepos 5 dienos dar nėra oficialus, jis nėra galutinis ir liekantis rezervas yra 536 milijonai eurų. Reikia pasižiūrėti, ar, ar jis visas bus išnaudotas ir ar neliks lėšų toms politikos sritims, kurias norime, e, kuriuose norime dirbti. Praėjusiais metais šiame komitete susitarėme, mums pavyko skirti lėšas tam, ką laikome prioritetais, užsitikriname pakankamai lėšų ir norime, bent jau socialistų partijoje, taip dirbti ir toliau. Norime įtvirtinti e, prioritetus, kurie mums yra svarbiausi. Žinome, kad UNRA misijai reikia tri, bent 300 milijonų eurų, kad, kad ji turėtų išsilaikyti, bet kol kas numatyta tik 200 milijonų, po dėrybų mes tikimės turėti 300 milijonų. Taip pat reikia pasižiūrėti, kaip viskas atrodys kitose e, sritise. Bet šiuo konkrečiu momentu mums atrodo svarbu ginti mintį, jog biudžetas neturėtų tapti trinties veiksnių tarp institucijų ir tarp frakcijų. Dirbame drauge, kad įtvirtintume savo prioritetus ir turėtume ne, nepasiduoti populizmoje, ne, netapti jo aukomis. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ich möchte mich in meinem, im Namen meiner Fraktion auch. Norėčiau padėkoti frakcijos vardu pranešėjui Mes manom, kad nuomonė iš tiesų yra gera ir daugeliu klausimų mes jai pritarėme. Dėl 2013 metų mes taip pat mes manome, kad artimuosios rytuose būtina siekti taikos, siekti toliau plėtoti Izraelio ir Palestinos taikos procesą ir taip pat norėčiau pritarti pranešėjai dėl parlamento vaidmens GSP klausimų ir kad tai turėtų atsispindėti komisijos pasiūlyme. Ir taip pat labai norėčiau gauti iš komisijos atsakymą e, dėl šių klausimų. Taip pat dėl sąveikos ir e, taupimo aspekto. E, pirmiausia, dėl išorės veiksmų, tai vertinu labai skeptiškai iš tiesų, ar reikia taupyti ir jei tik įmanoma, tikrai nereikėtų atsisakyti sąveikos efekto e, dėl taupimo priemonių, kadangi tai yra labai pavojinga. Dėkoju. Iš išorės veiksmų tarnybos ponas Ušer. Merci, Monsieur le Président. Si je puis commencer par la deuxième question, Madame la rapporteure, le service européen de l'action extérieure. Ačiū, ponė pirmininkė. Antrasis prašės klausimas pirmiausia. 13-14 e, metų e, asignavimai įsipareigojimams. Čia paprasčiausia kalbama apie funkcionieriaus statuto apibrėžimą. Ir mes suprantame, kad kiekvienais metais Europos komisija tą statutą peržiūrė. Mes paskaičiavome kiekvienai kategorijai, e, kiek reikš atlyginimo pakelimas pagal statutą. Taip pat paskaičiavome, kiek e, tuščių etatų užpildymas kainuos. Pamatėme, kad AD14 e, kategorijos e, darbuotojų trūksta ir todėl mes dabar ieškome, kuo užpildyti tuos tuščius etatus. AD13 ir AD14 personalo Taip pat jaučiame to, kad tai yra daugiausia žmonės, kurie yra atėję dabar iš Europos komisijos ir e, mes matome, kad Europos komisija Europos išorės veiksmų tarybai nusintė nemažai žmonių, bet dalis darbuotojų atėjo iš valstybių narių tiesiogiai be komisijos tarpininkamo. AD13 e, kategorija yra e, daugiausia uh, E, ta kategorija, kuri daugiausiai prieštaraus, protestuos, jeigu ji nebus pakelta, bet žmogų perkelus iš AD13 į AD14 e, atsiranda AD13 tuščių etatų. Galbūt mes galėtume galėtume geriau priimti daugiau žmonių ED12, bet e, atsiranda klausimas, kaip e, susidorosime su problemoms kylančiamis dėl mažesnės kategorijos žmonių stokos. Be abejo, norime visapusiškai taikyti statuto taisyklės, mes norime išlikti konkurencingi kitų institucijų atžvilgių, jos irgi ieško aukštos kategorijos pareigūnų ir mes turėtume neatsilikti. E, keldami žmonių kategoriją. Mes kalbame mažiau negu už 200 tūkstančių eurų baziniams atlyginimams. Tai būtų bendras e, suma iš bendros 500 tūkstančių eurų biudžeto. Tie 200 tūkstančių čia e, pasaulio nesugriaus. Ir aš pereinu prie kito klausimo. Ką darysime, jeigu tarybos pozicija dėl 0,2 procentų arba 0 procentų bus pritaikyta 2013 metams. Stebime padėtį, biudžeto komitetas turi priimti sprendimą, kol kas nėra niekas nuspręsta, bet e, mums bus gana sunku, nes biudžeto administracija jau dabar yra e, sukūrusi planą mažinti atlyginimus 1,3 e, procentais visur 2012 metams iš dalies e, tai įtakos, e, turės įtakos ir užšaldytoms sumoms. 2012 metais bus 10 procentų sumažintas, 2013 metais suma bus užšaldytas ir mums bus labai sudėtinga dirbti. E, taigi, pirmiausia, turime pagalvoti apie tokią priemonę, kaip 20 naujų postų delegacijose atsisakymą. Ir 2012 metais buvo planuota tas tuščias vietas užpildyti, bet e, turbūt, kad to nereiks daryti. 2013 metais e, darbinę tokius žmonės 12 mėnesių mes galėtume tarnybos biudžetą padidinti vienu procentu. Vadinasi, atsirastų galimybė sutaupyti biudžetą čia. Tačiau delegacijos negaus tų uh, naujų darbuotojų, kurie buvo reikalingi ir tai neleis sustiprinti delegacijų veiklos, ko mes labai norėjome ir 2013 metais gali būti sudėtinga toms delegacijoms dirbti. Antras dalykas - greičiausiai reikės atsisakyti darbo saugos pasiūlymų, kurie buvo pateikti delegacijoms. E, mes turime, pavyzdžiui, Irake valstybių narių e, karinių pajėgų delegacijas. Buvo numatyta, kad tos uh, E, dislokuotos pajėgos galės išvykti iš Irako, bet reikia užtikrinti jų saugumą. Dabar tų saugumo priemonių atsisakome. Be to, saugos, saugumo darbas Afganistane ir tam tikrų delegacijų apsauga turės būti sumažinta, ar idėjos ją padidinti turės būti atsisakyta. Gali iškilti sunkumų valstybių narių karinėms pajėgoms išvykstant iš Irako, nes Irakas ne, pats negalės išlaikyti ES delegacijos saugumo. Jeigu net ir šias problemas išspręsime, išliks dar daug kitų, greičiausiai bus per daug e, pareigūnų, e, nes negalime sauliaisti finansiškai tiek ir reikės ieškoti e, darbuotojų pagal sutartis. Ir Europos taryba nusprendė suteikti jau šiais 13 metams mažiau lėšų ES štabams, negu buvo da, skirta dabar. O delegacijoms taryba numato skirti 2013 metais tiek pat pinigų, tiek 2012 metais. Vienasi tam tikrų valstybių narių vietos pareigūnai e, negalės e, gauti kompensavimą už padidėjusias išlaidas ir atitinkamai mes prarasime dalį darbuotojų. Todėl e, matome, kad taryba siūlo 2 milijonais eurų sumažinti e, biudžetą. Mes pasirašėme neseniai e, dėl Europos išorės veiksmų tarnybos būstinės sutartį. E, buvo sakoma, kad Kortenbergo avenių tokia būstinė galėtų būti, bet jeigu nebus numatyta ta numatytoji suma, tai bus gana sudėtinga tokią tarnybą įsteigti tenai. Kitose sritėse mokėjimų įsipareigojimai 2012 metams, nuomos susitarimai, e, nuomos suma yra indeksuojama ir mums tą skirtumą gali būti sudėtinga išmokėti nes dabar nuoma yra skiriama tiek, numatyta skirti tiek pat pinigų 13 metams, kiek ir 12 metams. Dar vienas konkretus dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, kalbant apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Mes turime rasti galimybių e, E, finansuoti lėšą, išlaidą susijusią su valiutų keitimu. Jeigu euro kaip valiutos vertė sumažės, tai mūsų biudžetas labai smarkiai nukentės, nes yra institucijų, kurios e, moka nuomą doleriais, pavyzdžiui. Jeigu euras uh, nuvertėjęs nuo 1 dolerio 40 iki 1 euro 30, kas buvo lyginant su praeisiais metais ir yra šiais metais, tai mes per metus prarašime maždaug 200 e, tūkstančių eurų per metus. Uh, jeigu bus 1,25 dolerio euro kursas, tai mes dar 50 tūkstančių eurų kiekvieną mėnesį prarasime. Taigi iškils rimtų sunkumų atremiant valiutų keitimo kursų sviravimus. Todėl mes tikimės, kad Europos parlamentas pasisakys už mūsų pasiūlymą per dėrybęs ir tada galėsime pasiekti didesnės sumas negu numatytasis 0 procento biudžeto padidinimas. E, pirmiausia, mes turime turėti bazinės lėšas e, pagrindiniam darbui 2013 metais, nes jeigu neturėsim pinigų, mes prarasime darbuotojus, lygnant su tuo, ką turime dabar. Ačiū, ponė Bošė. Iš tikrųjų, reikia atsižvelgti daugelį šių išsakytų aspektų. Ir kadangi mums lieka laiko vis mažiau, turime perėti prie kito darbo tokias punkto, bet prieš tai noriu pasakyti, kad pakeitimus reikia įteikti iki Liepos 16 dienos 18 valandos vakaro. Galima teikti dviejų rūšių pakeitimus biudžetinius, e, keičiant tarybos pasiūlytą poziciją, bei e, pakeitimus ją ten makė pranešimo projektui sekretariatas suteiks nariams visą reikalingą informaciją, kaip teikti tuos skirtingus pakeitimus. Toliau pagal darbo tvarkę kolegos yra uh, klausimo svarstymas uždarame posėdėje. Turime tam pasiruošti ir po kelių minučių tęsime darbą.